Társaim, folytatjuk a munkát. Először is egy bejelentés. Gerbiamos ponios, gerbiami ponai, tęsime darbą. Pirmiausia, pranešimas buvo pareikštas protestas dėl agri komiteto sprendimo, jei per 24 valandas neatsiras prieštaraujančių, laikysime kad pagal darbo tvarkos taisyklių 6 straipsnio 105 dalį e, šiai rekomendacijai pritarsime, ji bus paskelbta rytoj. Dabar vyks bendros diskusijos, e, tema pinigų plovimas.